Dear colleagues, dear colleagues, please. Kolegos, prašau sėsti į savo vietas, nes norėčiau pradėti posėdį. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, aš pradedu šį viso komiteto posėdį. Klausiu, ar kas nors prieštarauja darbo tvarkės išdalytam projektui. Ne, vadinasi, jį patvirtinta. Ačiū už tai. Toliau trečias punktas. Tai steigiamojo posėdžio protokolas. Jei iki šio posėdžio pabaigos nebus pateikta prieštaravimų dėl protokolo, laikysime jį patvirtintų. Komentarų Prieštaravimų nėra, ačiū už tai, todėl pereiname prie ketvirto punkto pirmininko pranešimai. Noriu pabrėžti, kad šitas posėdis transliuojamas internetu. Prašau elgtis gražiai. Mandagiai. Taip pat pabrėžiu, kad visa informacija apie šį posėdį pateikiamą internete. E posėdžių ir e komiteto tinklapiuose galite panagrinėti tą informaciją. Taip pat jums pateikta įžanginė medžiaga jūsų kalba apie ES prekybos politiką ir apie INTE komiteto vaidmenį. Visą tai išsamei išdėstyta įžanginėje medžiagoje, kurią galite pasinaudoti. Papildomų dokumentų kopijų galite gauti iš sekretoriato. Beje, ta medžiaga skelbiama ir internete. Prašome naudotis. Na, mes turėsime kalbėtis apie pranešimų, nuomonių prieimimą. Siūlau e, tuos dalykus pavesti koordinatoriams, kad jie savo posėdžiuose galėtų priimti sprendimus. Koordinatorių priimami sprendimai bus be jokios abejonės paminėti protokoluose, o protokolai prieinami E, protokolai prieinami komiteto nariams, kad būtų aišku, kokie sprendimai priimti, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Jei niekas neprieštarauja tokiam modus operandi, tuomet taip ir dirbsime. Koordinatoriams teks ta atsakinga pareiga rūpintis tyrimais, seminarais ir klausimais ir panašiais dalykais. Dar porą pranešimų apie prekybos politikos aktualijas. Nuo Liepos 8 dienos vyksta PPO lygmens e, dėrybos dėl aplinkos aspektų susijusių su prekyba pasiekta pažangos. PPO lygmenių kol kas vyko tik tai bendro pobūdžio diskusijos. Tačiau rudenį galime lauktis išsamesnių darybų tuo klausimu. Rugsėjo 3 ir 4 vyks mūsų posėdis ir darbotvarkė bus klausimas apie dėrybą su komisija. Toliau. Ekvadoras, Kolumbija ir Peru. Su jais rengiamas susitarimas Ekvadoras prisijungė prie Kolumbijos ir Peru. E, parlamentas ir taryba netrukus susitars dėl dėrybų pradžios. Kitos dėrybos su Vietnamu yra įsibėgėjusios, vyksta aštuntasis dėrybų raundas. Deramasi dėl prieigos prie rinkų, pasiekta pažangos, taip pat dėl uh, tvaraus vystimosi. Rūpjūčio pabaigoje bus e, susitikimas, kur bus įvertinta pažanga, situacija. Spalį, rugsėjai ir spalį mes e, gausime naujos informacijos apie reikalus su Vietnamu. Vėl grįžtame prie PPO, prekybos sąlygų gerinimo dėrybos prasidės Liepos 31 dieną. Iš pradžių mus buvo užplūdusi tarsi euforijos banga, kai gavome pranešimą dėl balio. Tačiau po to nemažai šalių staptelėjo. Tačiau mes turime stengtis išnaudoti tą stimulą, kurį suteikė balio situacija. Intencija yra užbaigti procesą iki šių metų pabaigos arba bent jau kitais metais. Taip pat du nauji asociacijos ir partnerystės sustarimai su dviem Afrikos šalimis. Tie du APA susitarimai netrukus turėtų pasiekti parlamentą ir mes juos išsamei nagrinėsime. Toliau, Rytų partnerystė. Turbūt jau žinote, kad Gruzija ir Moldova derasi dėl sustarimų su mumis. Taip pat parlamentui bus pateiktas prekybos sustarimas su Ukraina arba asociacijos sustarimo prekybos dalis. Matote, kad nemažai susitarimų keliauja ir pasieks mūsų parlamentą. Dėl Japonijos taryba birželį nusprendė, kad darybas verta tęsti. Tas procesas labai įdomus. Įdomu bus matyti, kaip klostysis darybos dėl priegos prie rinkų, ypač transporto srityje. Dar vienas sustarimas - TISA. Geležinkelių paslaugos. Stebėsime situaciją atidžiai. Koordinatoriai nusprendė įsteigti stebėsinos, dėrybų stebėsinos grupę. Įvairios dėrybos yra stebimos, beje, jos nušviečiamos ir viešuomenėje, spaudoje, kartais labai kritiškai. E, netrukus bus rengiamas sustikimas su išorės veiksmų tarnyba. Visų delegacijų vadovai atvyks į Briuselį ir bus įdomu tiesiogiai su jais pasikalbėti, sužinoti jų karščiausias naujienas, kurias jie yra surinkę skirtingose šalyse, dirbdami delegacijų vadovais dalyvaus pirmininkas Šulcas, taip pat e, bus trys darbo grupės, kuriams vadovaus ir AFET, ir DEVA, bus kalbama apie prekybą, vystimosi politiką ir transatlantinius santykius. Visa tai tas renginys vyks rugsėjo antrą dieną pusę trijų po pietų maloniai kviečiu Jūs dalyvauti tuose seminaruose, tuose darbo grupėse. Ir būtų gerai, jeigu daug narių dalyvautų. Beje, rugsėjo antra, tai tik tai viena diena prieš mūsų komiteto posėdį, kuris vyks rugsėjo trečią dieną. Toliau, penktas darbo tvarkės punktas. 2015 sąjungos bendrasis biudžetas Atsimenate, kad daug darbo buvo nuveikta vadovaujant Peter Stasny. Rezultatai geri. Naujasis pranešėjas yra Rainer Berger. Jis visiems gerai pažįstamas iš tų laikų, kai jis buvo pranešėjęs MMF klausimų. Jis buvo biudžeto komiteto, taip sakykime, sunkias svoris veikėjas. Ir aš norėčiau ponui Bögė suteikti žodį. Labai ačiū. Manęs vieną kartą paklausė, ar aš norėčiau būti pranešėjas. Aš sakiau, taip, tikrai. Bet tik tai iki šių metų. Tiesą sakant, aš norėjau pasprūkti nuo to biudžeto, kuo toliau. Na, kaip ten bebūtų. Kalbant apie ateinančius biudžeto metus, man atrodo, kad vis didės spraga tarp įsipareigojimų ir išmokų. Ir yra iškilusi grėsmė, kad ta problema taps vis aštresnė. Ir galbūt atsimenate, praėjusiu metu pabaigoje prieš pasirašant daugiametės finansinės programos susitarimą buvo pasakyta, kad 960 milijonų įsipareigojimams buvo skirta ir reikėtų daugiau lankstumo tarp skaičių, kaip jie yra paskirstomi ir kaip jie yra skaičiuojami. Ir dabar galima, ir, ir tai yra aktualu ypatingai kalbant apie 2015 metų biudžetą. Todėl, kad svarbiausia dabar yra subalansuoti įsipareigojimus ir mokėjimus. Nes yra įsipareigojimų pagal struktūrinius fondus, jau atėjo laikas išmokėti išmokas pagal juos ir dėl to ta pusiausvara yra be galo svarbi. Tam reikalingi lankstumo instrumentai. Taip pat tai reiškia, kad vis tik tai to lankstumo realybėje pasiekti nebus labai lengva. Ir manau, kad reikėtų paprastų procedūrų. Jos turėtų būti kiek galima paprastesnės, kad galėtume jų laikytis. Liepos 29 dienos nuomonė bus paruošta, tada rūpiučio 1 iki rūpščio pirmos galima teikti pakeitimus ir po to rugsėjo trečią balsuosime. Tai laiko tikrai nėra daug, laikas mus spaudžia ir aš stengiausi ruoždamas tą nuomonę susitelkti į keletą esminių klausimų. Žinau, kad ir kitur yra diskutuojama apie tai, kokio, kas turėtų būti mūsų prioritetai, bet ir beje, dar gal, noriu pasakyti, kad uh, nesame gavę konkrečių skaičių apie konkrečias biudžeto eilutes iš tarybos. Taigi, jeigu esate pasiruošę pateikti e, pakeitimų pasiūlymų dėl to, tai reikės tų skaičių palaukti. Tiesiog taryba sako, kad neturėjo pakankamai išteklių, nepakankamai darbuotojų yra. Dėl to skaičiai yra nepatikti. Ir antra, turime būti labai atidus anksčiau biudžeto politikos srityje dažnai darydavome vieną klaidą. Būtent neskirtume pakankamai laiko įvertinti, kokios yra mūsų sprendimų pasiekmės. Ir neperžiūrėdavome, ar tie mūsų sprendimai būdavo atspindimi ir tolesniuose, vėlesniuose sprendimuose dėl biudžeto. Uh, Jau dabar reikėtų iš tikrųjų aiškiai pasakyti, kad kai yra daromi sprendimai dėl biudžeto, turi būti jau iš karto apgalvojama ar tolesnė veikla, kaip būtų galima ją patobulinti ir kaip būtų įvertinama, kaip galima būtų tobulinti biudžeto įgyvendinimo įvertinimą. Ir visa tai turi būti stebima. Jeigu pažvelgtume į pagrindinės temas - makrofinansinė pagalba, Pavyzdžiui, ten pamatysite, kad e, anksčiau ji buvo labai stipriai sumažinta, bet dabar lyginant su 2014 metais pagalbos kiekis yra išaugęs. Čia remiantis komisijos skaičiais. Tokia informacija yra pateikiama. Toliau Europos kaiminystės instrumentas. Čia irgi matome skaičius ir reikėtų lyginti 2014 ir 2015 metų įsipareigojimus, įsipareigojimą sumažinti 7,5 procento. Ir galbūt komisija galėtų paaiškinti tokius procentų sumažėjimus. Toliau vis plėtros e, pagalbos investicijos čia vėlgi buvo sumažintos lėšos 5 procentais išmokėjimams yra sumažinti 17 procentų. Ir dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į ką reikia pasigilinti, tai yra verslo centrų įsteigimo paruošiamieji darbai. Aš esu girdėjęs labai daug skirtingų nuomonių apie tai, kokios kokybės yra tie centrai ir jų veikla. Ir tikrai ne vienas kolega į mane kreipėsi ir sakė, kad reikėtų tas lėšas jau geriau perkelti į rezervą. Na, aš pats nežinau, ar tai būtų labai naudinga, nes mes čia kalbame tik tai apie mokėjimų e, asignavimus. Ir čia klausimas tuomet iškiltų toks Kas būtų, jeigu perkeltume tas lėšas į rezervą arba į atsarginį e, biudžetą? Į tai reikėtų labai konkrečiai pasigilinti. Taigi čia yra dar didžiulis klaustukas. Pirmininkas. Gerai, penktą valandą prie mūsų prisijungs komisijos narys. Taigi, per likusį laiką Jeigu būtų norinčių sureaguoti į pranešėjo pasisakymą, tai prašyčiau kalbėti trumpai ir aiškiai. Aš pasak... suteiksiu visiems žodį pagal sąrašą, tuos, kuriuos žinau, nor... norit pasakyti. Davidai. Aš labai trumpai, aš visiškai pritariu pranešėjo pasiūlymams ir dėkoju jam už tai, kad taip išsamei viską pristatė. Dėl ketvirtosios dalies čia iš tikrųjų priekybos su biudžeto išaugimas mums yra priimtinas, nors tas padidėjimas yra labai nedidelis, labai nežymus. Čia galbūt pažiūrėsime, kas nors kas pasikeis po e, prekybos palengvinimo sustarimo su baliu. Ir taip pat reikėtų galbūt, e, kad tas sustarimas atsispindėtų fair trade biudžeto eilutėje. E, socialistų frakcijos kolegos pasiūlė pilotinį projektą dėl mineralų, galbūt galėtume tam ir pritarti, tai būtų pilotinis projektas Konge, jis būtų skirtas mineralų kasybos įmonėms. Tai mes tam galėtume pritarti. Dėkui toliau EKR. Ačiū pirmininkė. Mes sveikiname pranešimo projektą kurį parengė kolega iš APP e ir manau, kad tai bus puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui. Iš tiesų, priekyba yra labai svarbi, kalbant apie biudžetą, bet mes, kaip e, frakcija, EKR, iš tiesų manome, kad biudžetas turėtų labiau spindėti tai, kokiu priemonių imasi valstybės narės, mažindamos savo išlaidas. Ir manau, kad reikėtų perkelti e, biudžetą iš kitų sričių, negu kad jį kažkur tiesiogiai mažinti. Taigi mes čia sutinkame su tuo, kad biudžetas turi būti padidintas priekybos srityje, bet aš manau, kad jį reikėtų didinti tiesiog perkeliant iš kitų sričių. Ir manau, kad turime stengtis e, siūsti tokį žinutę į biudžeto komitetą, kad reikia turimas lėšas panaudoti kuo geriau. Ir todėl jas reikėtų deramai perskirstyti dėl SND pilotinio projekto mes pritarėme to projekto tikslams, bet man atrodo, kad čia yra jau šiek tiek dubliavimosi su e, tam tikromis iniciatyvomis, kurios jau dabar yra patvirtintos. Tai galbūt komisija galėtų peržiūrėti e, tą projektą prieš priimant galutinį sprendimą. Dėkui toliau, Alde. Ne? Gerai, tuomet. Pone Keller. Dėkui, ponė pranešėjau. Aš su labai daug kuo galiu jums sutikti, ypatingai, kur kalbėjote apie tolesnę veiklą, apie stebėjimą to, ko yra pasiekiama panaudojus lėšas. Ir Tai yra tikrai labai aktualu, nes anksčiau mūsų niekas neinformuodavo apie tai, kaip naudingai būdavo panaudojamos lėšos. Ir aš tikrai norėčiau tokią informaciją gauti, ypatingai kalbant apie plėtros sritį. Toliau jūs raginate Euromed e, projekto testinumą užtikrinti. Atrodo labai įdomus tas pasiūlymas, bet čia taip pat reikėtų daugiau informacijos, reikėtų sužinoti, ko yra siekiama šiuo projektu, kam jis yra skirtas ir kam jis atneša naudos. Ir galiausiai pirmojoje savo pranešimo dalyje jūs kreipiatės į priekybos generalinį direktoratą ir raginate panaudoti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia ir kad sakote, kad reikėtų panaudoti tas lėšas kurti naujoms darbo vietoms ir užtikrinti ekonominiam augimui. Na, Nežinau, galbūt tai yra vienas iš sprendimų, kaip sumažinti nedarbo lygį ES, bet tai yra pakankamai aptakus pasiūlymas, tai nėra pakankamai konkretu, ką reikėtų daryti su tomis lėšomis. Ir manau, kad reikėtų taip pat atsižvelgti į tai, kas jau dabar daroma. Pavyzdžiui, yra sudaryta labai daug priekybos sutarčių. Europos komisija jų yra sudariusi tikrai ne vieną ir reikėtų galbūt pasinaudoti dabar turimą informaciją, turinomis priemonėmis, o, vis, o ne nuolatos raginti kurti naujas darbo vietas. Dėkui. Ačiū. Dėkui pirmininkė už visus pateiktus pasiūlymus. Noriu šitą pridurti nuo mūsų frakcijos. Pirmojoje pranešimo dalyje reikėtų tiksliai įvardyti, kas yra žadama e, priekybos ir darbo vietų srityje. Prisiminkime, koks yra pavadinimas kurį šis komitetas patvirtino, jeigu neklystų, net du kartus tų programų, apie kurias yra, yra kalbama. Ir tame pavadinime yra kalbama apie tolesnę veiklą, vadinamąją follow-up. Ir manau, kad reikėtų tai pabrėžti šiame pranešime. O antra, bandomasis sąžiningos prekybos projektas Fairtrade. Trade projektas. Reikia labai praktiškai pažvelgti, kur yra potencialo pagerinti ekonominę situaciją ir ES šalise, ir šalise partnerėse. Reikėtų įvertinti, koksgi yra tas potencialas pagal fair trade e, principus dirbant. Ir visą laiką yra labai įdomu pasigilinti į tai, ko, kokius praktinius rezultatus atneša vienas ar kitas instrumentas ar iniciatyva. Ir man atrodo, kad mes tą šiek tiek pražiūrėdavom ir galėtume tam skirti daugiau, uh, nuo, daugiau dėmesio. Dabar e FDD, niekas nenori pasisakyti. Palas Kaspari. Taip, vienas pastebėjimas, kuris man yra labai arti širdies. Jūs galbūt prisimenate mano atliktą vertinimą, kai vertinau išorės prekybą man atrodė, kad situacija buvo tiesiog pasibaisėtina. O dabar komisija nori kurti dar papildomas priekybos institucijas. Man atrodo, kad jų nereikia. Ir komisija tikrai galėtų dar kartelį prisiminti mano atliktą įvertinimą. Tačiau, e, kam pritarėme, tai yra tam, kad turime būti objektyvus. Ir skirstant lėšas e, kitiems, aš e, manau, kad tai reikėtų žiūrėti labai atidžiai. Dėkui, o dabar Perlesinska komisija, ponas Dupont. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man iš tiesų didelė garbė pasisakyti pirmam čia komiteto posėdėje, kaip jūs labai teisingai pastebėjote. Laiko nėra daug, taigi pasistengsiu sureaguoti trumpai į kai kuriuos pasisakymus. Visų pirma, be abejo, noriu padėkoti ponui Bergeriui, pranešėjui ir taip pat komiteto nariams už jūsų labai naudingus pasisakymus ir komentarus. Jie parodo, kad šis komitetas palaiko priekybos politiką. 2015 m. biudžeto diskusijos yra, turi bū, yra daromos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos kontekste. Kaip jūs žinote, mūsų generalinis direktoratas nėra daugiausiai išleidžianti komisijos išleidžiantis komisijos organas, tačiau mums taip pat biudžetas yra labai svarbus, jis yra gyvybiškai svarbus, kad mes galėtume toliau gyventinti savo numatytą dėrybų darbo tvarkę. Kaip jūs labai teisingai pastebėjote, mes iš tiesų labai nerimaujame dėl mokėjimų, asignavimų trūkumo, nes jie labai realiai gali paveikti mūsų turimą biudžetą, nors jis ir taip yra nedidelis. Kalbant apie žmogiškosius išteklius, mes labai sveikiname šio komiteto raginimus skirti pakankamai žmogiškųjų išteklių priekybos generaliniam direktoratui, tam, kad galėtume atlikti visas dėrybas derantis su mūsų prekybos partneriais. O dabar norėčiau perėti prie konkretesnių klausimų, konkretesnių aspektų, kurie buvo labai trumpai paminėti pasisakymuose. Visų pirma, dėl ES verslo centrų ir to, kaip jie atlieka savo veiklą. Ta paminėjo keletas pasisakiusių narių. Kaip žinote, tai yra projektas kurį pasiūlė kita tarnyba ir priekybos generalinis direktoratas nėra už taip tiesiogiai atsakingas, tačiau mes nuolatos diskutuojame, palaikome ryšių su e, FPI, su ta tarnyba, kuri yra atsakinga už šitą projektą ir noriu pasakyti, kad dabar nėra planuojama steigti naujų priekybos centrų. 2014 e, e, iš 14 ir 15 metų biudžeto. Tačiau mūsų nuomonė yra tokia, kad reikia atlikti deramą verslo centrų vertinimą. Jis yra būtinas e, planuojant tolesnį finansavimą tokiems centrams. Toliau kalbant apie priekybos stebėsiną TradeWatch, mūsų pozicija turbūt yra visiems gerai žinoma, esame jau ją pristatę šiame komitete ne vieną kartą ir mes ir toliau laikomės tokios nuomonės, kad TradeWatch pilotinis projektas jau yra įgyvendinamas, e, skiriant finansavimą e, viešosioms institucijoms, pilietiniai visuomeniai, jų organizacijoms, yra nuolat atliekami susitikimai, organizuojami susitikimai su pilietinės visuomenės atstovais ir galime netgi jums perduoti ir jų nuomonę, galite e, gauti informacijos apie tai, ką mes padarėme, informuodami pilietinę visuomenę apie tėtį. Tikrai tą galiu jums, tą informaciją jums perduoti. Ir dar baigiant, dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Visą tai viskas buvo planuojama daugiametės finansinės programos kontekste ir aš esu įsitikinęs, kad mes galėsime ir toliau teikti finansinę paramą tiems darbuotojams, kurie neteko darbo, todėl kad buvo perkeltos arba uždarytos įmonės. Dėkui. Dėkoju. Dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū labai trumpai, armas pirmikė. Žinoma, remiantis kolegų e, komentarais, aš pritai, e, juos įtrauksiu į savo dokumentą, bet noriu pasakyti, kad kaip pranešėjas E, biudžeto klausimais e, makrovaldysena paliksiu komisijai. Remiantis mūsų savo patirtimi, mes kartais matome, kad komisijai reikia šiokio tokio postumio. Tam, kad komisija pritaikytų tam, tikras, tam tikrus punktus, nes e, laikui bėgant ir užduotis keičiasi, nereikia to pamiršti ir reikia visą laiką žiūrėti mm, į, į tuos klausimus labai išsamei. Kartais tai reiškia, kad reikia ir papildomų žmogiškųjų išteklių. Kalbant apie verslo centrus, e, man reikia įsigilinti reikia peržvelgti ir biudžeto kontrolės komiteto dokumentus, bet dabar situacija yra gana sudėtinga, todėl kad šie mokėjimai yra susiję su įsipareigojimais, bet reikia stebėti tai, kaip yra vykdomi šie mokėjimai. Deja, turint omenyje, kad biudžet dabartinė situacija pasikeitė, parlamentas nebegali įtraukti į rezervą atitinkamų e, biudžeto eilučių. Reikia dėl to pasikonsultuoti su taryba. Šitos kompetencijos mes netekome. Tai buvo labai naudinga priemonė, kurią galėjome naudotis e, anksčiau. Dėl pilotinių projektų ir um, pasirašymo priemonių galiu pasakyti, kad daug komitetų labai aktyviai ir kūrybingai dirba šioje srityje. E, pilotiniai, pilotiniai projektai yra puikiai galimybė išbandyti tam tikras politinės iniciatyvas ir patikrinti, ar jos galėtų tapti teisės aktais. Bet, kaip jau ir buvo sakyta, kai galvojame apie pilotinius projektus, e, reikia užtikrinti, kad nebūtų duplikuojama. Reikėtų atsižvelgti tai, ar kitose srityse nedirbama to pačiu klausimu, ar nėra sukurtas panašus pilotinis projektas, nes tokių projektų įgyvendinimas e, reikalauja įdėti labai dėlių pastangų ir tai yra didelė darbo našta. Todėl reikia labai atidžiai stebėti, kokie pilotiniai projektai jau vykdomi ir kokių mums dar reikia. Taigi tokia būtų mano spontaniška reakcija. Kitą savaitę jau paruošime nuomonę ir ji bus pateikta teikti pakeitimams. E, terminas teikti pakeitimus yra Liepos 29 diena. Atsiprašo pirmininkas. Iki 29 pateikiamas, pateikiamas dokumentas, o pakeitimus galima teikti iki rūpjūčio 1, o rugsėjo 7 tada balsuosime. Man didelė garbė pasveikinti komisarą Deguchtą. Mes su juo jau ilgai diskutavome apie mums rūpimus klausimus ankstesnėje kadencijoje. Ir šiandien mes pakalbėsime apie ES priekybos politiką. Koordinatorių posėdžio metu nusprendėme, kad tęsime darbą, kuris buvo e, iki šiol vykdomas, e, pavyzdžiui, TTIP srityje arba viešųjų pirkimų srityje. Norime siekti pažangos ir šiuose, šiais klausimais ir kitose srityse, kaip pavyzdžiui, yra ruošiama labai daug prekybos susitarimų, kai, kurios, kai kurie jų buvo pasirašyti visai neseniai. Dėl kitų dabar yra deramasi ir diskutuojama, taigi mes nekantriai laukiame jūsų pasisakymo dėl prekybos politikos dabartinės situacijos. Ir džiaugiamės, kad vėliau galėsime pasikeisti nuomonėmis. Žodis Jums, komisarė. Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane į pirmą pilną šio komiteto posėdį ir džiaugiuosi, kad komitetas padidėjo. Tai rodo e, šios ryties svarbą. Taip pat džiaugiuosi matydamas jau matytus veidus, ne tik iš parlamento, bet ir iš komisijos. Taip pat matau ir naujų e, veidų, tai atneš naujos patirties, naujų įžvalgų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad e, toliau su jumis dirbsiu, taip pat konstruktyviai bendradarbiaudamas, kaip ir dirbau su e, anksčiau dirbusiais parlamentarais ir galiu patikinti, kad būsiu e, elgsiuosi visą laiką labai atsakingai ir e, lankščiai dirbdama su šio komitetu. Jeigu pažvelgtumėm į tai, ką mes pasiekme per praeitą kadenciją, iš tikrųjų mes daug prisidėjome prie to, kad ES prekybos politika būtų atskaitingesnė ir skaidresnė. Šis komitetas labai aktyviai dirbo, kurdamas teisės aktus ir pritaikydamas politinius priemonės Lisabonos sutarčiai ir tarptautiniai situacijai. Čia galiu paminėti du, du svarbius reglamentus dėl investicijų politikos ir to, kad komisijos ir tarybos kompromisai atitinko mūsų um, sustarimų dvasę. Ir Pirmininkas paminėjo daug susitarimų, prie jų aš grįšiu. Mes paruošėme trys e, prekybos susitarimus kolum, su Kolumbija, Peru ir Centrinė Amerika ir tai atidaro daug, daug durų į įvairias rinkas ir labai daug pat, buvo pateikta pasiūlymų renkti prekybos susitarimus. Ir e, tai rodo, kad yra didelis e, sutarimas ir bendra nuomonė, kad ES reikia e, platesnių e, rinkų, yra konsensusas dėl to, kokius prekybos barjerus reikia naikinti. Būtent todėl susitarimai yra naujos kartos susitarimai, jie sukuria papildomos vertės Europos ekonomikai, pavyzdžiui, prie paslaugų, e, viešųjų pirkimų e, srityse ir panašiose srityse. Šie susitarimai jau yra vykdomi ir jau pradeda nešti, nešti vaisius. 2011 metais įsigaliojo Mes iš susitarimų ir e, matome, kaip 20 procentų padidėja prekyba su šio pasaulio šalimi. Mūsų darbas taip pat yra prižiūrėti, kaip yra įgyvendinami šie susitarimai ir tie susitarimai, kuriuos jūs patvirtinsite per e, šią kadenciją. E, Šis komitetas dalyvavo e, paruošiant kai kurios tuos sustarimus, kurie dabar jau yra ruošiami pasirašyti, taip pavyzdžiui, su Ukraina, e, Gruzija ir Moldova, kurie jau yra pasirašyti arba su Rytų Afrika arba su Singapūru, kur darybos dėl techninių dalykų jau yra baigiamos. Praeitą savaitę buvo baigtos e, darybos su e, Pietų Afrikos šalimis ir su Ekvadoru ir Peru. Yra dar vienas sustarimas, e, kurį norime pabaigti per vasarą, tai yra rytų Afrikos, rytų Afrikos bendruomenę, bet žinoma, mes visą laiką dėdamėsi dėl priekybos susitarimų, taip pat atsižvelgiame ir į žmogaus teisų klausimų, remiamės kontinų, e, kontinų susitarimu ir jeigu įtraukėme tokią nuostatą, kad jeigu yra rimtų žmogus teisų pažeidimų, galima sustabdyti tokio sustarimo įgyvendinimo. Iki šio mėnesio pabaigos komisija tikisi pateikti komitetui ir tarybai pasiūlymą dėl Ganos, Dramblio kaulo, Karantos, Vizilendo, Fidžio, e, Kamerūno, jeigu bus e, tinkamas, e, tinkamos aplinkybės. Žinoma, labai džiaugsiuosi, jeigu komitetas išreikš palaikymą dėl Fidžio. Tai Dėl Kamerūno parlamentas jau ratifikavo šį sutarimą. Jau Kamerūno, dabar Kamerūno prezidentas turėtų ratifikuoti šį dokumentą, žengti savo žingsnį tam, kad galėtų šis, šį procedūrą eiti toliau. Dabar vyksta 15 dvišalių dėrybų, taip pat ir su JAV, Japonija, Merkosur, Maroku, ir kitomis šalimis ir šios darybos vyks toliau atnešiais metais. Galėčiau pakalbėti ir apie TTIP. Praeitą savaitę per plenarinę sesiją vyko ilgi debatai, žinoma, atsakysiu jūsų klausimus apie e, svarbiausius šių darybų mm, aspektus. Suprantu, kad Ignacio Garcia Bracero, e, mūsų pagrindinis darybininkas, dalyvavo jūsų posėdį šį rytį ir pranešė apie paskutinius darybų e, etapus. Pridursiu šį beitą prie to, ką kalbėjau praeitą savaitę. Aš pas pasitikiu e, viešaisiais debatais, labai džiaugiuosi, kai vyksta debatai e, plenarinėse sesijose, suprantu savo atsakomybę pristatyti faktus. E, komisija derasi dėl remdamasi egzistuojančią ES teisinę bazę išgirsta ir išklauso kiekvieną dieną labai įvairių nuomonių ir mes puikiai suprantame, kokia yra mūsų atsakomybė. Taip pat norėčiau paminėti, prisiminti tai, apie ką kalbėjome plenarinėje sesijoje. G20 sutikimo metu. Sidnyje buvome susitikę ir kalbėjome apie skaidrumą. Aš negaliu vienašališkai siekti skaidrumo, pasakiau, turite jūs prie to prisidėti. Paprašiau, kad būtų sureng, paruošta skaityklų procedūra kad ir um, JAF ambasados, ir um, sostinės galėtų kažkaip dalyvauti tame, tame procese. Ir Žinoma, aš vienas negaliu to pasiekti, bet aš ir toliau darau spaudimą. Ir gali būti taip, kad galų gale taryba supras jog visgi tai reikia skelbti viešai. Žinau, kad su jumis dirbsiu tik tai porą e, mėnesių. Tikiuosi, kad per tą laiką pavyks žengti priekį įvairiais svarbiais klausimais. Pirmiausiai yra du teisėtvarkos pasiūlymai, kuriuos komisija pateikė 12 metais, kovo ir 14 metais. Parlamentas pažengė į priekį, bet taryba šios dokumentus vis dar um, analizuoja ir Italija pirmininkaudama nori pažengti į priekį ir tikiuosi, kad šis parlamentas e, perims visus darbus, kurie nutrūko e, balandžio mėnesį ir kai taryba bus baigusi darbą, tikiu, kad e, jūs kartu pradėsite darybas rasite kompromisą. E, kalbant apie priekybą mineralais. Čia aš asmeniškai labai sustumėjęs esu, nes mačiau, kokių e, tra, e, žmogu, žmogiškų tragedijų, humanitarinių tragedijų atsitinka. Todėl mes dėrėdamiesi dėl tokių susitarimų turime turėti taip pat omenyje ir tą vietinę bendruomenę, kuri išgyvena tik tai iš, iš tokio e, pobūdžio verslo. Taigi tikiuosi, kad parlamentas prisidės prie to, kad būtų pasiekta pusiausvyrą. Galiausiai birželį mes e, susitarėme dėl dar penkerių metų. E, priekybos sutarimo praplėtimo su vakarų Balkanais ir tikiuosi, kad mes galėsime toliau dirbti su šiuo failu, nors nu, nuo 16 metų Bosnios ir Hercegovinos e, prioritetai bus nutraukti. Kalbant apie dvišalius dėrybas su Kanada, dirbame toliau ir mes sunkiai dirbame, e, dedame pastangas tam, kad baigtume dėrybas dėl visų paskutinių techninių detalių. Ir kai kurios, kurias aspektais tos dėrybos buvo sudėtingesnės negu mes tikėjomės, bet tikiuosi, kad jau matome šviesą tunelio gale, kai komisija baigs darbą, visiems bus išplatintas konsoliduotas šios sutarimo tekstas. Aišku, kad tai yra vienas iš ambicingiausių susitarimų iki šiol susidėrėtų ir ten kalbama ir apie e, Kanadą ir naftą, ir e, tai iš tikrųjų yra labai svarbus susitarimas. Tas Singapūro tai yra pirmas susitarimas su um, tuo, to regiono šalimi ir dabar paskutinė paskutinės dėrybos, paskutinės dėrybos etapai yra baigiami ir viskas bus įtraukta šį dokumentą. E, kovo mėnesį buvo pradėtos dėrybos su Mianmaru. E, ne viena e, šalis neturi dvi šalio susitarimo, taigi šitas bendras susitarimas bus labai naudingas visoms šalims taip pat įtraukėme ir tvarios plėtros nuostatas, E, kalbame ir apie investicijas, ir nu, korporatyvinę socialinę atsakomybę, e, dėrybos su Kinija taip pat vyksta jinai prieki. Dar norėčiau pakalbėti apie daugia šalę prekybos sistemą. Tai šiaip ar taip yra vienas iš kertinių Europos prekybos politikos akmenų. Pernai rugsėjį e, mes pasiekėme labai svarbų susitarimą ir buvo į Doha e, darbo atvarkė įtrauktas labai svarbus naujas susitarimas ir mes einame į priekį dėrėdamėsi dėl įvairių svarbių iniciatyvų, dėl e, priekybos ir paslaugų liberalizavimo ir panašiai. Mes taip pat dirbame su ITA informacijos technologijų susitarimu, susitarimu kuris įtraukia tokius aspektus, kurie, dėl kurių nebuvo sudaryti susitarimai. Taip pat ISA paslaugų susitarimas, pagal kurį yra e, kuriamas, e, kuriama geresnė e, paslaugų atmosfera PPO kontekste. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, gerbiamas komisarė. Puikiai mums apžvelgėte prekybos politiką. Dabar suteiksiu žodį pagal politinės frakcijas, o tada jau asmeniškai galima bus pasisakyti. Ar tai koordinatoriai norės pasisakyti nuo frakcijų, ar kas kiti. Dabar Danikas perduodu žodį. Vielen Dank, dass Sie heute Ponas Kasparė. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamas komisarė, kad atvykote, kaip ir anksčiau. Sveikinu, pasiekite pažangos su teisės aktais. Ir mes parlamente jau įrodėme ne kartą, kad galime vykdyti pareigas pagal Lisabonos sutartį. Noriu pagirti Jūs dėl Balio susitarimo paketo, Jums vadovaujant pasiektą pažangos. Bet e, norime išreikšti ir susirūpinimą. Nemažai šalių skundžiasi, na, ne to norėjome, ne taip ketinome susidėrėti, praeitą savaitę dėl Balio iškilo problemo, problemų. problemų Koks jūsų realistiškas įvertinimas? Ar sugebėsite įgyveninti tą sustarimų paketą ir kada jis bus mums pateiktas ratifikuoti? Tokie sustarimai kaip EPA susitarimai užtrunka maždaug dviejus ar trejus metus parlamente ratifikuoti, nes juos reikia išversti į vairias kalbas ir taip toliau. Kaip manote, ar galite paspartinti ratifikavimo procesą? Ir trečias klausimas - tarp institucinis susitarimas. Per pastaruosius pusantrų metų sukaupėte nemažai patirties ir rodėte pasirengimą dėrėti su mumis tuo klausimu, esame dėkingi. Ar galite savo įgaliojimų pabaigoje dėrėtis dėl tokių dalykų kaip prieiga prie dokumentų, nes matome daug kliūčių toje srityje. Labai negerai, kad ne visi Inte komiteto nariai gali gauti prieigą prie dokumentų. Galbūt jūs tas kliūtis galite pašalinti prieš palikdamas savo postą ir perdodamas jį naujam komisarui. Toliau, muitai tai nauja šio komiteto kompetencijos sritis. Mums teks bendrabiauti su muitinės generaliniu direktoratu. Mums ši sritis labai svarbi. Būčiau dėkingas, jei savo tarnyboms pavestumėte, pavestumėte mm, kaip bendrabiauti su kitu direktoratu, tai yra muitinės direktoratu. Taigi, paminėsiu, balio sustarimų paketas, prieiga prie dokumentų ir muitinės klausimai. Socialdemokratai David Martin Malonu matyti Jūs, komisarė, čia posėdėje. Puiku, kad čia atvykote dėl sita. Jūs jau kokius metus kartojate, kad jau jau tuoj netrukus pasirašysime sitą ir vėl kartojate tą patį šiandien. Ar problemos techninės, ar trūksta valios? Kodėl mes nuolat tame uždarame rate, kai negalime galutinai susitarti. Toliau, dėl Sidnio G20 ministrų sustikimo Pietų Afrika, Argentina, Brazilija ir Indija atrodo atsisako savo pozicijos dėl prekybos palengvinimo. Ar tai reiškia, kad balio susitarimas griūna. Ir trečias asmeninis pastebėjimas. Kai kurios ES valstybės reikalauja sankcijų Ukrainai, e, dėl, dėl Ukrainos Rusijai, tačiau tuo pat metu Izraelis, e, nužudęs šimtus palestiniečių, tęsia kovos veiksmus ten ir negirdime jokių reikalavimų pritaikyti sankcijas Izraeliui. Ar jūs asmeniškai nemanote, kad ES reikėtų persvarstyti savo prekybos politiką su Izraeliu? Mes pastaraisiais metais intensyviname ir atveriame savo prekybą su Izraeliu, o tai prieštarauja žmogaus teisų situacijai tame regione. ECR. Ačiū pirmininkė Su jumis dirbant patirtis per penkerius metus buvo gera. Noriu už tą bendrą darbą padėkoti jums. Įvykiai klostėsi dinamiškai tarptautinės prekybos rytyje. Kalbėsiu trumpai, nes netrukus jūsų postą perims naujas komisijos narys. Jei jūs galėtumėte pateikti tris svarbiausias rekomendacijas jūsų pareigų perėmėjui, kokios tos trys rekomendacijos ateičiai būtų? Štai ko noriu paklausti. Pone Šakė. Ačiū komisarė, kad e, taip anksti atvykote į parlamentą mūsų kadencijos pradžioje. Dėl TTIP kilo daug viešų diskusijų dėl ginčių sprendimo. Kada galime tikėtis pirmojo įvertinimo iš komisijos? Gauta daugiau kaip šimtas tūkstančių nuomonių, viešų nuomonių, man atrodo. Toliau, dėl to, ką sakė ponas Kasparį, dėl e, dokumentų prieigos skaityklose. Ir ar jums atrodo, kad JAV stabdo T-tip procesą? Antras klausimas. Malazijos orlaivio tragedijoje žuvo beveik 200 Niderlandų piliečių. Tačiau net ir po šio fakto ES neturi vieningos pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Ar nemanote, kad ES, ar manote, kad ES priekybos politika tarptautinėje arenoje jos koordinavimas vyksta gerai? Nes dažnai matome, kad ES pozicija pasaulyje ir jos e, prekybos politika naudojama kaip e, bausmės įrankis tam tikriems individams ir vyriausybėms. Kokia jūsų nuomonė ir kaip galėtume pagerinti situaciją? Galbūt vyriausiasis įgaliotinis galėtų koordinuoti veiksmus taip pat ir tarptautinės prekybos srityje. Tai tiek. Tiesa noriu dar paklausti, kaip mes veiksmingiau galėtume įgyvendinti sudarytus prekybos susitarimus. Tai susiję su Martino klausimu apie žmogaus teisių dalykus. Ar įgyvenimas vyksta gerai, ką galėtų padaryti parlamentas tuo klausimu? Manau, kad nukenčia mūsų patikimumas, jeigu mes praktiškai negyvendiname to, ką skelbėme. Ponas Šulc. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijos nary. Per penkerius metus diskutavome ne kartą išsamei. Mūsų frakcija pasišventusi laisvosios prekybos klausimams, jūs apžvelgėte ką tik situaciją. noriu klausti. Prekybos politikos aspektai. Ar susitarimuose yra nuostatos dėl sąžiningos prekybos, pavyzdžiui, susitarimas su Ekvadoru? Ar Ekvadorui teks priimti tas nuostatas dvišalių dėrybų pradžioje jie mane, kad tos nuostatos neprimtinos. Ar yra skirtumų tarp Ekvadoro sustarimo ir sustarimo su Kolumbija ir Peru? Aš kalbu apie nuostatas dėl sąžiningos prekybos. Antra. EPA sustarimai su AKR šalimis. Vakarų Afrikos sustarimas jau pasirašytas ir tose šalise šiuo metu <clears throat> vyksta diskusijos. Diskutuojama, ar tikrai po šio sustarimo galima laukti ekonomikos augimo tose šalise. Gal jūs dar si galėtumėt paaiškinti, kokie yra pagrindiniai tų EPA sustarimų ramščiai, pagrindiniai principai. Trečia, Doha procesas. Išsiaiškinome, kas vyko ministrų konferencijoje. Noriu paklausti, kas vyks toliau. Ar komisija koncentruosis į daugia šalės prekybos lygmenį, o gal bus koncentruojamasi į, sakykime, pluralistinės prekybos lygmenį. Ir kokie standartai bus taikomi? Ar vienas pagrindinis veikėjas nustatys standartus ir kiti turės prisitaikyti, ar veikimo modelis bus kitoks? Kas vyks toliau? Thank you. Ačiū, ponas Janik. Labą dieną, komisarė. Techninė ir politinė pastaba apie gairės dėl prekybos ir gynybos klausimų ir dėl subsidijų. Jūs teigiate, kad komisija parengė gairės, tačiau Europos parlamentas dar teisės aktų rengimo nepabaigė. Ar manote, kad tai tikrai geras bendrabiamo tarp mūsų institucijų pavyzdys, kai Europos parlamentas yra verčiamas tam e, kai ką padaryti? Dėl Ukrainos toliau. Kokia jūsų nuomonė? Prancūzija ir kitos valstybės reikalauja, kad Rusija netiektų ginklų e, vadinamiesiems sukilėliams, tačiau Rusija ir toliau tai daro. Ar nemanote, kad mums reikėtų stipresnės politikos, taip pat ir prekybos politikos, siekiant priversti Rusiją? Ir trečia, dėl transatlantinės sutarties, prekybos sutarties. Išklausę naujausią informaciją, susidarome įspūdį, kad ES pasiruošusi investuoti į ESDS, investuota 150 tūkstančių, tačiau kiti aspektai įvertinti neigiamai. Naujasis komisijos pirmininkas irgi neigiamai įvertino. Opozicija valstybės narėse didėja parlamentai ir piliečiai taip pat kritiškai vertina. Aš kalbu apie fitosanitarinius klausimus, e, viešųjų pirkimų klausimus, finansiniai aspektai. Apie ką mes dar deramės JAV, man atrodo, bando įvilioti mus į spastus. Bando pasinaudoti komisijos e, laisvos prekybos e, politiką. Paaiškinkite, kodėl vieni yra už transatlantinę prekybos sutartį, kiti prieš. Aš matyčiau tai kaip naują prekybos e, liberalizavimo etapą tarp ES ir JAV. E, taip pat e, didėja spaudimas komisijai suteikti daugiau skaidrumo šitame procese. Komisija žaliųjų manimų pažeidžia ES veikimo sutartį, ypač 18 straipsnį. Jis reikalauja, kad Europos parlamentas ir taryba nuolat būtų įtraukiami dėrybas. Ačiū. FDD koordinatoriaus nėra, bet dalyvauja ponė Bigin. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. ES turėtų ginti europiečių interesus Aš nežinau, ar jūs esate įsigilinęs į gamintojų ir vartotojų interesų apsaugos aspektus, tai taip. Bet juk tas susitarimas įtakos įvairius interesus. Paminėsiu ryžių importą iš Kambodžos. Nuo 5000 tonų jis padidėjo iki 180 tūkstančių tonų. Po to, kai buvo suteikta nulinis tarifas tai valstybei. Tai reiškia, kad Europos ryžių gamintojai atsidūrė sunkioje konkurencinėje padėtyje. Aišku, jokio saugumo importo srityje mes garantuoti negalime. Aš esu penkių žvaigždžių judėjimo atstovė ir noriu pabrėžti, kad negalime aukoti darbo vietų arba mm, maisto saugos standartų. 5000 žmonių dirba šioje srityje Europos Sąjungoje. Italija pareikalavo komisijos, kad jį pateiktų garantijų nuostatą, kuri užkirstų kelią tolesniai žalai įmonėms ir darbuotojams Italijoje ir Ispanijoje. Italijos vyriausybė pateikė tokį reikalavimą. Manau, kad jis būtinas. Yra ir kitų probleminių TTIP sričių. Tai yra teisėti mūsų darbdavių reikalavimai. Tai yra tie žmonės, kurie čia mus atsiuntė balsuodami. Mes turime dėrėtis dėl kiekvienos nuostatos papunkčiui, o ne vien gilintis į makroekonominius rodiklius. Kolegos, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jis galėtų atsakyti į jūsų komentarus ir pastabas, o po to bus antrasis klausimų raundas. 11 narių prašo žodžio, aš sąrašą baigiu. Antrojo klausimų raundo metu pageidaučiau, kad klausimai būtų trumpesni. Komisaras. Chairman. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, dėl balio paketų. Aš vos tik neseniai grįžau iš Sidnėjaus, kur buvo G20 susitikimas tačiau ten nebuvo priimtas joks sprendimas. O tai, mano galva, reiškia, kad tai, kas buvo sutarta iki šiol, tebe galioja. Ir tolesnis mūsų sustarimas Balyje turės būti vienbalsis dėl teisinių tekstų, kurie bus parengti Balio dėrybų metu. Vienas tekstas yra teisiškai pareigojantis, tai yra dokumentas dėl priekybos supaprastinimo ir dar yra aštuoni kiti dokumentai. Ir jau vien pats tas faktas, kad vienas dokumentas yra teisiškai pareigojantis, o visi kiti ne, yra neteisingas. Nes teisiškai pareigojančiame dokumente yra numatytos tam tikros išimtys, MVI mažoms ir vidutinėms įmonėms, pavyzdžiui. Ir e, tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į tai, e, apsvarstyti tai, kokia atsakomybė bus numatyta tokioms įmonėms. Taip pat yra numatytas ir E, taikos nuostata ir jeigu iki 2017 metų nebus priimtas galtinis sprendimas, tai ši taikos nuostata ir toliau bus taikoma, o ji turi labai, realią, labai realų poveikį. Ir dabar Indija ir Pietų Afrika turi nuspręsti, ar jos prisijungs tą jūs turi padaryti iki Liepos 31 dienos. Aš turiu tam tikrą nuomonę apie tai, bet galbūt ir klystu, tai jos galbūt čia garsiai nereikšiu. Bet taip pat JAV ir mes stengiamės išsaugoti balio paketą ir aš tikiuosi, kad ir kiti partneriai, kitos valstybės pasistengs tiek pat, kiek mes stengiamės. Toliau dėl EPAS. Čia yra keli etapai. Dabar prasidėjo tik pirmasis. Taip pat su SADEK pradėjome procedūrą. Dabar prasideda teisinio šlifavimo darbai, jeigu taip galima pasakyti. Ir Tos nuostatos buvo peržiūrėtos šiek tiek, bet jos buvo padaryta aukščiausių lygmenių tik tai. Ir nežinau, kiek tas darbas užtruks, ar užteks trejų metų, nes e, labai svarbus aspektas yra visų dokumentų vertimas raštu. Ir reikia nepamiršti, kad dabar dabartinis tekstas dubliuojasi su e, tarpiniu tekstu, tai reiškia, kad dalių to teksto, kai kurių dalių nereikės iš naujo versti. Ir aš tikiuosi, kad e, galbūt dėl to vertimas užtruks trumpiau. Bet yra vienas dalykas, kurio aš nesuprantu. Tai yra tai, kad vertimams yra skiriama tiek daug laiko ir mes tą laiką prarandame. Ir yra šitai problemai du sprendimo būdai. Arba ratifikuojame dokumentą išvertus jį į mažiau kalbų ir po to yra paliekama e, laiko išversti dokumentą iki tos datos, kada jau dokumentas turi būti įgyvendinamas. Nes įgyvendinant be abejo dokumentas turi būti išverstas į visas e, kalbas, bet ratifikuojant galbūt to nereikia. Kol kas niekas tokio sprendimo nėra padaręs. Mums tiesiog yra sakoma, kad tos sutartys yra labai ilgos, šimtai, kartais net tūkstančiai puslapių, taigi vertimas užtrunka. Aš asmeniškai manau, kad kai yra susitariama, tą susitarimą reikia įgyvendinti kiek galima greičiau. Ir buvo kai aš pasiūliau šitą variantą, kad reikėtų ratifikuoti dokumentus, jos išvertusi mažiau kalbų plenarinėme posėdyje, tai mane beveik fiziškai užpuolė žmonės už tokį pasiūlymą. Na tai viena. O antra yra tai, kad ratifikavimas tikrai neįvyks iki spalio pirmos dienos. Ir mes manome, kad galbūt reikėtų pali, numatyti dar vien, nu, vienerius papildomus metus ratifikavimui ir įgyvendinimui ir galbūt tada laiko būtų tikrai pakankamai. Ir deleguoti į aktai bus paruošti, jums pateikti rugsėjo mėnesį, ar ne taip? Ne, netgi Liepos pabaigoje. Na, bet turbūt iki rugsėjo pradžios niekas tos dokumentus neįsigilins. Na, galbūt e, žemiausiame ligmenyje nebent kas nors ir pažiūrės, kokie ten dokumentai. Toliau tarp instituciniai susitarimai. Praktika yra tokia, kad naujos kadencijos pradžioje yra sudaromi tarp instituciniai susitarimai. Klausimas yra toks. Ar man reikėtų pateikti keletą patarimų, e, ar mes, mums, mums reikėtų tą padaryti, na. Taip, mes galime tą padaryti, bet e, dėrybas dėl tarp institucinių susitarimų e, kalbė, ves ir juose dalyvaus naujoji komisijos komisarų kolegija, bet mes savo kažkokius atsiliepimus galėtume perduoti. Tai taip pat padėtų padidinti ir skaidrumo lygį. Ir taip pat aš įsidėmėjau jūsų komentarus dėl muitinių ir muitų klausimų. Tai bus labai svarbu, ypač, pažiūrėjau, kalbant apie balio paketą. Bet taip pat noriu pasakyti, kad visos dėrybos dėl priekybos palengvinimo turi būti, kai jos yra baigiamos, visą tai turi būti gyventinama muitinių lygmenių. ir mano kolega Algirdas Šemeta labai glaudžiai bendradarbiavo derantis dėl tokių e, klausimo aspektų. Toliau Deivido klausimas dėl SITAP. Viskas, kas yra politiniai klausimai, yra taip pat ir techniniai klausimai. Ir atvirkščiai. Kodėl viskas užtrunka tiek ilgai? Atsakymas yra labai paprastas, nes dar nėra sudaryta pilna sutartis. Ir tai galima būtų paaiškinti tuo, kad mes negalime tos sutarties to, e, toliau tęsti dėrėjimuosi dėl tos sutarties, kol nėra politinio susitarimo. Ir spalio mėnesį kai kurie mano, kad jau buvo galima pasistumėti į priekį, tačiau tuo metu buvo neišspręsta labai nemažai techninių klausimų ir tikrai buvo labai sudėtinga tą pažangą padaryti. Aš negaliu pasakyti, kada darybos bus baigtos, bet e, galiu tik pasakyti, kad bus visai natūralu, jeigu dar kol kas, e, dar kažkiek užtruksime. Rugsėjo 25 dieną turėtų būti baigtas tekstas ir paprastai tvarka yra tokia, kad mes siunčiame tą tekstą valstybėms narėms, jos gali pateikti savo komentarus per keletą savaičių. Ir to laiko tikrai nėra numatoma daug, nes jos tada arba turi nepakankamai dėmesio skirti pasiruošimui viršūnių susitikimui, ko aš nelabai pateisinčiau. Ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad mes skiriame labai labai daug laiko šitam klausimui savo tarnybų lygmenių. Taip pat e, kažkas uždavė klausimą. Irgi dar dėl balio, bet manau, kad iš dalies atsakiau į jį. Kad didžiausia dabar problema yra dėl maisto aprūpinimo, taip pat e, dėl Pietų Afrikos ir Pietų Afrika teigia, kad reikėtų balio paketą įgyvendinti tik tai, kai bus susitarta dėl Dohos. Pilnai. Bet, na, jeigu nebus balio paketo, tai nebus ir po balio paketo. Manau, visiems tai yra suprantama. Ir visus sprendimus turime daryti turėdami tai galvoje. Toliau jūsų klausimai dėl Ukrainos ir Izraelio. Žinote, kad priekybos sankcijos yra sprendžiamos, dėl jų yra sprendžiama užsienio reikalų ministrų taryboje. Mes suplanuojame jas, paruošiame galimus scenarius, o tada reikia e, rasti politinį susitarimą arba vadovų e, taryboje arba užsienio reikalų ministrų taryboje. Ir tas sustarimas turi būti vienbalsis. Čia ir yra visa problema. Ir ką parlamente sakė būsimasis komisijos pirmininkas Junkeris, tai kad vienas iš vaidmenų e, tenkančių komisijai yra sukoordinuoti e, veiksmus, kad būtų pasiektas tas vienbalsis sustarimas. Na, tikrai nelengvas vaidmuo. Ir aš galiu pasakyti, kad aš pats e, su nieko nesiginčiau dėl to, kaip reikėtų traktuoti priekybą. Ir jeigu tos koordinavimo galėtų, to koordinavimo galėtų būti daugiau, tai puiku. Bet nepakeisime to, kad reikia vienbalsio sustarimo taryboje. Tai ir yra didžioji problema. Ir koordinavimo būdu tos problemos neišgyvendinsime. Bet Keti, ponešton ir aš tikrai esame vienodos nuomonės. Ir mes bandome ruošti labai daug įvairiausių scenarijų, vertinti, kokį poveikį kiekvienas iš jų turėtų kiekvienai valstybei nariai. Taigi visa medžiaga iš mūsų pusės yra paruošta, o sprendimą turi padaryti taryba. Tiek dėl e, Rusijos, tiek dėl Izraelio. Toliau ponas Zanadil pasisakė. Aš jokių rekomendacijų asmeniui užimsiančiam mano postą po manęs tikrai neteiksiu. Aš manau, kad tas asmo pats galės įspręsti. O jeigu, bent jau tokių rekomendacijų tikrai neteiksiu viešai. Jeigu kažką daryčiau, kažką rekomenduočiau, tai tik privačio pokalbių metu. Komisija savo kadencijos pabaigoje turi galimybę pateikti pastabų ar komentarų, kurie yra po to siunčiami komisijos pirmininkui, šiuo atveju dar tai būtų panas Baroso. Mes ten, aš išvelgiu keletą sisteminių klaidų ir aš e, tą savo nuomonę išsakysiu, bet tikrai ne čia, ne, ne šiame komiteto posėdėje. Toliau ponė Šakė. Konsultacijų su visuomenė laikas. Jos baigsis Liepos, e, baigėsi Liepos 14 dieną. Buvo gauta daugiau negu 150 atsakymų, bet daugelis iš jų kartojasi. O tai labai įdomu. Kaip čia taip gali būti? Na, visiškai nepa, nieko čia keisto, jeigu esate NVO, tai jūs sakote savo nuomonę. Na taip, taip, žinau, kad labai lengva pateikti tos atsakymus, bet žinot, kokia yra sistema ir 12 klausimų, mes juos išsiunčiame ir tada laukiame atsakymų. Ir šiuo atveju šita procedūra buvo apeita ir todėl buvo gauta daug atsakymų, bet jie kartojosi o mes galvojam, kad reikėtų atlikti ir kokybinę, ir kiekybinę analizę. Ir mes išsiuntę tos klausimus, galvojame, kad bus daugiau neigiamų atsakymų negu kad teigiamų. Na, bet būtent todėl aš ir manau, kad svarbu atlikti tiek kokybinę, tiek kiekybinę analizę. Nes jeigu aš užskaityčiau kiekvieną atsakymą, tai būtų viena, bet jeigu sugrupuočiau tos atsakymus pagal tai, kas ten parašyta, tai situacija būtų visai kitokia. Toliau e, laiko terminai. E, aš tikiuosi, kad pirminė analizė bus jau paruošta pakankamai greitai. Bendra analizė E, užtruks truputį ilgiau, bet aš jums galėsiu steigti informacijos apie tai, dėl ko buvo konsultuojamasi su visuomenė ir kokie buvo atsakymai rugsėjo mėnesį. Bet dėl gilesnės analizės, dėl, dėl jūsų pasiūlymų, tai tam bus skirta daugiau laiko. Toliau dėl TTIP transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Ar JAV vilkina veiksmus šiuo atveju? Nežinau, nemanau. Labai daug diskutavome Sidnėjuje ir mes tikrai tęsime darbus įprastiniais tempais. Dar daug ką reikia aptarti. Taip pat laukia daug techninio darbo, kad būtų galima tam tikrų metų padaryti ir politinius sprendimus. Ir mes tikrai nenorime švaistyti laiko. Ir paskutinį kartą prieš mėnesį Vašingtone maždaug apie tai kalbėjome, svarstėme ir turiu pasakyti, kad mane nustebino, kiek pažengusi yra jų atliekama techninė analizė. Tai man atrodo, kad kaip tik JAV skiria daug laiko ir daug pastangų. Ir tai tikrai nenoriu sakyti, kad jie e, viską vilkina ir tyčia tempia gumą. Bet tos diskusijos dėl tų realių bendrų zonų, vadinamų landing zones, diskusijos vyks kitais metais, ko gero. Jūs, bet jūs žinote, kai lėktuvas pradeda leistis, tai jis iš pradžių net nemato tos vietos, kur nusileidžia. Ir tik jau beveik nusileidęs ant žemės, jis realiai e, lėkt, iš lėktuvo matosi nusileidimo takas. Tai tas pats ir čia, kad dėrybų, šitų išvados dar nėra, nėra padarytos ir negalime nuspręsti, kokios jos bus, bet nenoriu sakyti, kad JAV tikrai tempia gumą. Toliau dėl prekybos politikos. Aš jau beveik penkerius metus einu šias pareigas. Man akivaizdu, kad priekyba yra labai svarbi ES išorės politikos dalis. Taigi tai yra labai didelė dalimi politinė tema. Ir veiksmus koordinuoti su Ketrin Ashton mums niekada nebuvo sudėtinga. Ir tą mes ir darėme, nes išorės politika ir prekyba, kaip sakiau, yra glaudžiai susijusios. Tik tai reikia tinkamų priemonių. Bendrojoje užsienio ir saugumo politikoje yra numatomas anonimiškumo aspektas. O kalbant apie priekybą, kuri patenka į išskirtinę ES kompetencijos rytį. Matome, kad čia yra gana akivaizdžiai matoma ir politinė darbo tvarkė, politiniai tikslai. Ir dabar ar čia koordinavimo turėtų būti daugiau ar mažiau? Na, tai ar koordinavimas yra veiksmingas ar ne, priklauso nuo to, kokie žmonės, kokie asmenys dalyvauja priimant sprendimus ir diskusijose. Davidas su Keti visą laiką gerai sutardavo. Tai man atrodo, kad čia viskas veikia gerai, bet jeigu, o jeigu jūs norėtumėte kažkaip labiau struk, sustruktūruoti tą koordinavimą, tai nežinau, ar to reikėtų, nesulinkęs tam pritarti. prekybos sutartys ir tvarios plėtros nuostatos tokiuose susitarimuose. Čia reikia nepamiršti, kad sudarant sutartis kalba eina ne tik apie tekstą, kurio yra labai daug, bet ir apie procedūras, reikia, kurias reikia atlikti. Jeigu pažvelgtume į naujosios kartos sutarimų įgyvendinimą, tai pamatytumėte, kad viena naujausių sutarčių yra su Koreja, e, gegužės pirmą dieną buvo 2013 metų buvo sudaryti sutarimai su Kolumbija ir Peru. Ir mm, vis dar yra kalbama apie tos problemas, kurios yra susijusios su susitarimu įgyvendinimu ir toms problemams išspręsti yra skiriama daug laiko ir pastangų. Kiekvienais metais yra rengiamas ministrų lygio susitarimas skirtas aptarti iškylančioms problemoms, o tų problemų tikrai atsiranda, bandant teisinius tekstus perkelti į praktiką, į realybę. Na, ir kai viso, visi sustarimai bus sudaryti ir kai bus imtas jų įgyvendinimo, aš manau, kad mes stengsime prižiūrėti tų sutarčių įgyvendinimą. Ir aš dėl to manau, kad reikėtų e, kiek galima daugiau dvišalių sustikimų, nes jų gyvendinimą prižiūrėti yra paprasčiau. O dabar, nes jeigu bus bendros e, sutartys, tai turint omenyje tai, kiek daug mažų ir vidutinio dydžio valstybių dabar dalyvauja darybose, tai susekti, kaip bus kiekvienoje iš jų gyvendinamos sutartys, bus be galo sudėtinga. Toliau dėl Ekvadoro. Turiu pasakyti, kad mes čia tiesiog praplečiame galiojančius susitarimus. Ir tos nuostatos, kurias jūs paminėjote, nebuvo iš naujo sudėrėtos su Ekvadoru. Jos buvo sudėrėtos su Kolumbija ir Peru. Ir tose dokumentuose, dėl kurių buvo susidėrėta, yra išvadėmos nuostatos, kurios jau yra kitose sustartise, tik tai jos dabar bus pritaikytos ir Ekvadorui. Tai yra dėl elektroninės priekybos, dėl tam tikrų prekių sąrašų ir to, tos nuostatos bus prirašytos prie sustarimo su Ekvadoru. Ir tada Ekvadoras tiesiog taps viena iš šalių, kurio, kuriai bus taikomos tokios nuostatos. Taigi tikrai mes iš naujo nieko čia nesusidarėjome, tiesiog išplėtėme tų nuostatų, dėl kurių jau buvo sudėrėta su kitomis šalimis taikymą. Aš suprantu, kokį klausimą jūs dabar galėtumėte man vėl užduoti dėl procedūrų, kurios yra pradedamos Europos parlamento iniciatyva. Na taip, būtų visai teisėtas klausimas, bet e, noriu tik tai paminėti, kad dar kartelį, kad mes e, perkeliame, išplėtėme tas nuostatas, e, kurios yra taikomos sutartyje su Peru ir Kolumbija į sutartį su Ekvadoru. O nieko iš esmės nepakeitėme. Toliau EPAS kotonų sustarimo nuostatos. Jos yra išlaikytos tokios, kokios buvo, nepakeičiant. Taigi labai aiškiai yra minima kotonų sutarties nevykdymo nuostata. Tai reiškia, kad kai valstybė pažeidžia žmogaus teisės, kažkas žmogaus teisės, mes galime suspenduoti arba apskritai nutraukti uh, E, sudarytus susitarimus. Ir šiuo metu mes būtent dėl to ar negalime galutinai susidėrėti ir baigti darybų su Rytų Afrikos valstybėmis Tanzanija, Uganda, Ruanda ir Kenija. Gali įsivaizduoti, kokios ten yra problemos su Kenija ir Uganda daugiausiai. Ugandoje buvo priimti įstatymai dėl homoseksualų. Ir mes tikrai čia nepasitrauksime iš savo pozicijų. Net klausimas nekyla dėl to, ar mes e, įtrauksime nevykdymo, ar, ar išbrauksime nevykdymo sutartį iš sutarties su jais. Tikrai ne. Bet tas, tų problemų yra ir me, jas galima išspręsti, bet mes tikrai nekeisime savo įstikinimų dėl nevykdymo nuostatos buvimo sutartyje. Labai daug klausimų buvo, pirmininkė. Toliau ginklų tiekimas Rusijai. Ne mes čia turime spręsti. Tam reikalingas vienbalsis užsienio reikalų ministrų tarybos sprendimas. Toliau dėl skaidrumo. Aš nesutinku su jumis. Nemanau, kad pažeistume 218 straipsnį mes jį pažeistume, jeigu mes patys būtume už tai atsakingi. Tada taip. Bet mes negalime prisimti atsakomybės dėl to, kad trūksta skaidrumo iš JAV pusės. Kalbant apie mūsų pačių rengiamus tekstus ir dėrybinės pozicijas, jūs esate pilnai apie tai informuoti ir dabar labiau negu bet kada. Aš esu įsitikinęs, kad 218 straipsnis tikrai nėra pažydžiamas. Toliau, dėl Kambodžos. Žinote, viskas susiklosti dėl sutarčių dėl ginklų netiekimo, kurios yra taikomos e, tokioms valstybėms kaip Kambodža. Žinote, kad e, ryžių eksportas labai išaugęs Kambodžoje. Ir mus jau, jeigu mes lauksime kreipimosi dėl saugiklių taikymo, tai sureaguosime. Kol kas dėja tik tiek ir te galiu pasakyti, negaliu pateikti daugiau informacijos. Kai toks kreipimasis mus pasieks, mes elgsimės taip pat, kaip ir visada elgiamės, kai yra kreipiamasi dėl saugiklių taikymo. Nu, širdžiai dėkoju už tokius išsamius atsakymus. Mes dar turime šiek tiek laiko bet e, galima klausti tik minutę. Reikia labai suformuluoti aiškiai, kad spėtum visi paklausti ir dar paskui komisaras sureaguoti. Ponas Landsbergis. Uh, Ačiū, pirmininkė. Mes pasirašėme su Gruzija, Moldova ir Ukraina sustarimus. Mes labai vertiname jūsų pasiekimus šioje srityje, bet kai tik tai buvo pasirašytas šis sustarimas, iš karto Rusija pradėjo iš naujo e, prekybinius karus. E, Moldovos prekyba vaisiais buvo nutraukta ir įvesti nauji tarifai kitoms prekiams. O e, Ukraina netgi neteko dalies savo teritorijos ir nebus priimami tam tikri produktai iš Ukrainos. Ir Lietuva irgi patyrė panašias sankcijas. Rusija ne tik tai energetiniais ištekliais naudojasi politiniam spaudimui daryti, bet ir priekyba, ką ES gali padaryti tam, kad. E, ne tik tai ES šalis būtų apsaugotos nuo tokio politinio spaudimo, bet ir tos šalis, kurios pasirašė su mumis e, susitarimus. Ačiū pirmininkė. Norėjau pabrėžti vieną e, dalyką, keliantį nerimą, kalbant apie SWIFT. Manome, kad šis klausimas yra labai svarbus, reikia kuo svarbiau jį spręsti. Aš nenoriu čia dabar gilintis į smulkmenas ir komisijos atsakomybę, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad mūsų nuomonė labai svarbu, kad institucijos bendradarbiautų, kad būtų geras bendradarbiavimo klimatas ir kad tai pasiektumėm e, kuo greičiau rezultatų. E, toliau dėl TTIP ir dėl horizontalaus požiūrio. Žinau, kad e, Amerika E, daro spaudimą, Amerik, įvairios suinteresuotos šalis Amerikoje nori dalyvauti, e, derantis e, dėl susitarimo. Ir man atrodo, kad tai nėra geras ženklas, ypač jei mes tikime, kad būtina laikytis skaidrumo. Ypač dabar, kai visuomenė nerimauja dėl skaidrumo, dėl panašių klausimų. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau irgi pakalbėti apie TTIP, jau daug kas kalbėjo šiuo klausimu, bet vis tiek lieka labai daug neatsakytų klausimų. Ir kuo toliau, tuo mažiau lieka e, tokio nuoširdus įsitikinimo ginant šį susitarimą. Norėčiau paklausti apie tai, apie ką jūs nekalbėjote praeitą savaitę Strasbūrę. E. Tai būtent, kad dažnai sakoma, kad liberalizavimas yra labai naudingas, kad iš karto didėja ekonominis augimas, bet mes vis susidurėme su to pačiu, su to pačia problema, kai kalbame apie Ameriką. Tai būtent skaidrumo trūkumas, visas tas paslaptingumas ir taip toliau, slapti susitarimai. Ir e, Ką komisaras galvoja apie tą slaptumo kultūrą? Ar ES per ateinančius mėnesius dirbs tą linkme, kad būtų kuo daugiau skaidrumo? Ačiū, komisarė. Trumpai du klausimai dėl TTIP. Kaip manote, ar TTIP susitarimas, galutinis susitarimas strategiškai e, labiausiai susijęs su e, rinka, o visokio reglamentavimo klausimus paliekant e, šalyje, ar gali būti jisai būtent toks? Mes gali būti, kad mes strategiškai laimėsime mažiau tarifų liberalizavimo srityje negu JAV. Ar tikrai turėtumėm eiti šią kryptimį? Dar vienas dalykas. E, gal galėsime paaiškinti man dėl investicijų susitarimo su Kinija. E, kinai pateikė dokumento tekstą, tai vyko gegužė ir ten buvo kalbama apie investicijų apsaugą, o mes irgi turime laiko pateikti savo tekstą. Ar taip ir yra, ar, ar, ar čia yra normali procedūra, įprastinė procedūra, ar čia kažkoks politinis sprendimas dar turi būti priimtas. Trumpai aptarkite šitas dėrybas. Ačiū. Du trumpi klausimai. Pirmiausia, jūs labai trumpai kalbėjote apie tyzą, taigi norėčiau grįžti prie šio klausimo, sužinoti, kokia dabar nepadėtis. Ir taip pat norėčiau paklausti, jūs būdamas komisaru, e, tikriausiai matėte, kad vis buvo perėdama nuo teigiamo praneigiamo sąrašo, ar tikrai Taip, e, ar jums manote, kad tikrai taip reikia dirbti pagal naftą pavyzdį? Antras klausimas yra susijęs labiau su priekybos prioritetais. E, birželį JAV e, Svazilende panaikino priekybos prioritetus dėl demokratinių problemų ir ir, ir, ir žmogus teisų problemų. Taigi, ką, e, kas turėtų atsitikti, kad ES visgi iš tam tikrų šalių, tokių kaip Guatemala, Svazlandas, e, kur yra įvairiausių žmogus teisų pažeidimų, visgi ES atšauktų savo prioritetinius susitarimus. Ačiū, ponia Keller. Ačiū. Jūs per savo mandatą iš tikrųjų iškeldavote prekybos klausimus į pačią šios politinės darbo atvarkės viršų. Nežinau, ar jūs patenkintas e, tais rezultatais. Kaip manote, ar tai yra turtas ar visgi atsakomybė. Kaip Jūs galėtumėte aptarti e, savo penkerių metų e, mandatą ir tai, kaip vieš, viešojo erdvėje buvo aptariami šitie e, darbai ir taip pat e, kalbant apie skaidrumą. Ponas Junkeris buvo išrinktas naujuoju pirmininku ir per plenarinę sesiją savo kalboje sakė, kad nenori neskaidrių, paralelinių atsakomybių ar darbų. Kaip manote, kokios įtakos tai turės tam tikroms dėryboms, kai pirmininkas taip aiškiai pasakė savo poziciją? Pone Vein, ačiū, norėčiau padėkoti ir komisarui už tokius e, smulkmeiškus detalius atsakymus. Dėrybos inta komitete yra daug konstruktyvesnės ir e, dalykiškesnės negu imko komitete per ankstesnę kadenciją. Džiaugiuosi, kad komisaras žengė svarbu žingsnį į priekį, bent jau tam tikrose širdys, sritise, kaip pavyzdžiui, prie, darybos dėl priekybos susitarimų. Turiu du klausimus. Pirmiausiai, regioninės priekybos, regioniniai priekybos susitarimai buvo baigti tik tai daugia šal, buvo baigtos tik tai daugia šalės dėrybos, o toliau darbo tarkė stipriai užstrigo. Kaip manote, ar dvišalės, sėkmingesnės dvišalės dėrybos prisidėtų prie to, kad daugia šalės dėrybos irgi įsibėgėtų ir ką turėtų šią srityje daryti kitas komisaras. Ir antrinant poniai Keller, jūs dažnai kalbate apie ES užsienio ir prekybos politikos klaidas. Sakote, kad nepatarsite kitam komisarui, bet gal patarsite vyriausiai įgaliotiniai, ką daryti, kad mūsų politika būtų nuosekli. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū pirmininkė. Dar kartą sveikinu Jūs atvykus ir grįšiu prie Italijos. Mes esame didžiausias ES ryžių gamintojas ir komisaras minėjo atitinkamas išlaigas, bet mes manome, kad taip yra pažydžiamos konkurencijos e, taisyklės kalbant apie maisto produktų saugumą ir Birma ir Kambodža kelia labai didelės mm, grėsmės Italijai. Ar žadate pradėti diplomatinius kontaktus su šiomis šalimis, kad būtų stebima e, ši situacija, nes jos elgesi pažeisdamos konkurencingumo taisyklės. Ir čia mes kalbame apie maisto saugą, ne apie ką kitą. reglamentas 972 yra tai susijęs, man atrodo, kad galima būtų jį dar kartą pažvelgti ir apie tai pakalbėti. Ačiū. E, komisarė, turiu tris klausimus, labai trumpus, pradėsiu nuo paskutinio. E, norėčiau pabrėžti, kaip mums, kokia svarbi mums yra ryžių importo tema. Aš esu iš Valencijos, iš Ispanijos, kur šitas klausimas irgi yra be galo svarbus, būtent, kad įvežami ryžiai netitinka ta, mūsų nustatytų reikalavimų. Antras klausimas yra susijęs su tuo, ką manote apie e, prekybos ryšių su Latino Amerika. Ir aš. E, ir visi mano šalyje puikiai suprantame Latino Amerikos svarbą, ypač priekybos su Latino Amerika svarbą ir manome, kad yra nepakankamai daug dėmesio skiriama Latino Amerikai. Mes suprantame, kad žinoma yra įvairiausių sunkumų dėl to susitarimo su Merkosur, kuris taip ir nėra pasirašytas. Visai neseniai pirmininkas Baroso susitiko su Brazilijos e, prezidentė ir vėl kalbėjo apie tai, kaip svarbu pasirašyti su Merkosur priekybos susitarimą. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir kaip manote, ką dar galima padaryti, kad būtų pasirašytas susitarimas. Ir galiausiai dėl TTIP. Tačiau tiesiog norėčiau pasakyti, kad būtų labai svarbu sukurti tam tikrą pedagoginę komunikacijos strategiją. Tai turi, ją turėtų pirmiausiai skatinti pati komisija, bet taip pat ir valstybės narės parlamentas tam, kad mes paneigtumėm tam tikrus mitus, kurie netitinka tikrovės. E, jūs pats sakėte ir Europos parlamente. Ir Ir, ir, ir kitur kartais yra skleidžiami mitai, kurie nėra teisybė. Pone Prūstai, ačiū pirmininkė. Labai trumpai. E, Trys e, klausimai. Pirmiausiai, šalis. Japonija. Žinome, kad paskutiniai du darybų raundai vyko balandį ir liepą. Prieiga prie tai, tiekimų, tai su Rusija, ten buvo, su, atsiprašau, su Japonija kyla labai daug klausimų. Dėl Rusijos, kaip žinote, Rusija taiko embargą Europos uostams dėl e, keulių maro. Ar galėtumėt pateikti savo nuomonę dėl šio embargo? Ką galima būtų padaryti dėl šio kiaulininkystės sektoriaus problemų? Ir galiausiai jūs kalbėjote apie susitarimus, kurie Vieni jau pasirašyti, kiti dar tik tai ruošiami. Viena vertus yra dėrybos, bet kita vertus reikia juos įgyveninti ir prižiūrėti, kad e, jie, yra tinkamai, kad jie būtų tinkamai gyveninti. Ačiū, ponė Salvini. Nežinau, ar komisaras spės atsakyti visus užduotus klausimus, bet visgi dar noriu šį bitą pasakyti. Uh, penkerius metus jūs dirbate, kiek darbo vietų buvo sukurta, kiek darbo vietų buvo e, prarasta. Labai paprastas klausimas, tokia lygiai penkerių metų apžvalga. E, e, taigi, kaip galėtumėte apžvelgti savo penkerius metus ir kaip buvo kovojama prieš dumpingą ir panašias problemas. E, nieko tokio, kad jūs pakeis kitas komisaras e, ir aš labiausiai norėčiau sužinoti, kiek darbo vietų e, kainavo pastarųjų metų prekybos politika mūsų piliečiams. Komisarė, laikas jums atsakyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, tikriausiai suprantate, kad e, nespėsiu smulkiai atsakyti į visus klausimus, bet mielai dar kartą apsilankysiu komiteto posėdėje ir apsvarstysime jūsų pasirinktus klausimus. Pono Landsbergo klausimas. Žinoma, tai, kas vyksta su Moldova, Ukraina, yra susiję su tuo, kad šios šalis pasirašė susitarimu, e, susitarimus su Europos Sąjungos. Mes suprantame, kad tai yra politinė reakcija. Ir šiandien po piet susitikau su Molda, Moldovos e, ministro pirmininku, viceministru pirmininku. Ir kalbėjome apie tai, kaip e, galime kovoti prieš tokias priemonės. Sakėme, kad mes E, Rusijai išreikšime paspiktinimą, bet e, nežinome, kaip, klausime, kaip galėtume padėti iš Europos pusės. Mes e, Moldovai, Moldova galės dabar importuoti ES daugiau vyno negu anksčiau importuodavo. Mes su komisaru Fiulė ir su kitais kolegomis artimiausiu metu aptarsime, ką galime padaryti tų susitarimų e, ribose. Dabar mes esame pasirašę susitarimus, tai e, PPO nebereikia taikyti išimčių, mes galime tiesiog vadovautis susitarimais. Jeigu mes e, priimsime tam tikras priemonės ar pasiūlysime tam tikras priemonės, to dar nepadarėme, taryba ir parlamentas turės joms pritarti. Taigi gali būti, kad jūs ant savo darbo stalo greitai rasite tokius svarstytinus dokumentus. Pone Moskova, tikiuosi, kad greitai rasime sprendimą dėl prekybos priemonių, bet čia jau tarybos darbas, parlamentas pareiškia savo poziciją, Dabar e, jūs turite dėrėtis su taryba, kad būtų rastas sprendimas. Ankstesnės kadencijos parlamentarai susitarė dėl parlamento pozicijos, taigi tikiuosi, kad toliau bus einama ir dirbama gana greitai. Pone Moreu, norėčiau priminti, kad tisa dėrybos vyksta PPO lygmenių, tai nėra dvišalės dėrybos, tai yra daugia šalės dėrybos, tai yra priekybos, dėrybos dėl priekybos. Tikrai negaliu pasakyti, kad tai yra slaptos dėrybos ir mes Stebime šių dėrybų pažangą ir norėdami užtikrinti skaidrumą mes paleidome e, elektroninį, elektroninį portalą, kuriame teikiama informacija. Reikia nepamiršti, kad tai yra daugia šalis dėrybos susijusios su plėtros dėrybomis Todėl e, ir tas skaidrumo ligmuo yra ne tas pats, yra visiškai kitoks. Ne mes vieni sprendžiame dėl tisa dėrybų skaidrumo ir turi pritarti visos suinteresuotos šalis. Bet aš, žinoma, melai su šio komitetu aptarsiu, kokia yra dabartinė padėtis šių, šių dėrybų ir kokia linkme jos eina. Iki šiol neturi jokios įtakos mūsų paslaugų sektoriui, jeigu toliau bus žengti kokie nors žingsniai galbūt turės. Taigi kol kas jokių problemų nekyla. Bet sakau kol kas. Toliau klausė ponia Luisa. Atsiprašau, pirmininkas kalbėtas atsiprašo, ponas Luisa. netikiu susitarimu su JAV dėl prieigos prie rinkos, bet čia jau spręsi kita komisija, kita komisijos sutar, sudėtis. Čia kalbu apie paslaugas, prekybą, investicijas, viešuosius pirkimus. Taigi netikiu, kad galima atskirti tas sritis. Tokia yra mano asmeninė nuomonė. E, kas bus po to, kai mane pakeis kitas komisaras, sunku pasakyti. Kalbant apie investicijas, kaip, apie ką jūs tiksliai klausėte? Po, kin, kinai pateikė savo tekstą gegužės mėnesio, mes dar nepateikėme. Ar čia yra koks nors paaiškinimas ar kokia problema? Mes iš Kinijos gavome pasiūlymą. bet jis neįgyvena, vis, jame nesispindi visi mūsų lūkesčiai, švelniai tariant. Ir mes pradėjome išsamesnės konsultacijas ir kai baigsis šios tarp institucinės konsultacijos, mes pateiksime Kinijai atsakymą. Žinoma, tai dar užtruks. Kodėl nuo teigiamo sąrašo perėjome prie neigiamo, ar tai strateginis sprendimas? Ne, pirmiausia, taip nusprendėme dėl sitos. Ir čia nekyla problemų, todėl kad tenai nėra jokių skaidrumo problemų. Negatyvų sąrašą, neigiamą sąrašą gali turėti tik tai tada, kai dirbama visiškai skaidriai. Ir tai yra vienas dalykų, vienas iš dalykų, kuriuos reikia aptarti su JAV. Kol kas su JAV mes dar neperėmė prie neigiamo sąrašo, nes E, skaidrumas, ypač iš JAV pusės, tikrai yra nepakankamas. Aš turiu menyje dabar taikomų priemonių skaidrumą. Taigi tai nėra kažkoks ideologinis pokytis, jeigu e, daryjas dėl šių sustarimų per daug remdamasis ideologiniam pozicijom niekada nieko nepasieksi. Svazilendas, kol kas sprendimas nėra priimtas, bet anksčiau esame prieimę sprendimą. Pavyzdžiui, buvo nutrauktas susitarimas, prekybos susitarimas e, su Šrilanka, prekybos susitarimas, pagal kurį buvo galima prekiauti viskuo tik ne ginklais. Taigi mes sustabdėm e, tokio susitarimo vykdymą su Šrilanka dėl perkelimo politikos, kuri buvo ten vykdoma. E, dabar Svazilendui nėra taikomos jokios priemonės. JAV ir e, su valstybės narės ir mes turime nuspręsti, kaip, ką, ką turime daryti. Mes tikrai norime bendradarbiauti. Taigi kol kas nėra numatyta imtis jokių priemonių. Bet pavyzdžiui, Bangladešas ten irgi tam tikrų problemų. E, vyriausybė buvo paskirusi daugiau inspektorių ir manau, kad mūsų darbas ten tikrai e, galėtų būti e, vertinamas teigiamai. Galėtumėte sakyti, kad jeigu būtume nutraukę darbą, rezultatai būtų teigi, labiau teigiami, bet aš nemanau, kad tai būtų tiesa. Tai yra politinis sprendimas. Imtis priemonių ir jų nesimti, tai yra ne techninis sprendimas, o politinis. Pone Keller klausė, ar manau, kad skaidrumas yra turtas ar įsipareigojimas. E, man skaidrumas netrodo kažkoks problematiškas dalykas. Net galėčiau sakyti, kad man patinka tokie aštrus politiniai debatai tai supratau praeitą savaitę plenarinėje sesijoje. Aš tikrai mėgstu diskutuoti atvirai ir manau, kad e, atvirumas dažniausiai man netgi padeda, taigi tikrai neprieštarauju. Antras klausimas dėl sita. Ne man spręsti. Darėjomės su Kanada. Ir beveik visos darybos baigtos, išskyrus labai nedėlės smulkmenas. Mes deramės, temdamiesi mandatų. Mandatą mums suteikia ministrų taryba vienbalsiai. Ir todėl tame sutarime yra įtrauktos vienos ar kitos nuostatos. Jeigu mes nebūtumėm dėrėjęs dėl šių nuostatų su Kanada, mes nebūtumėm įgyvendinę savo mandato. Palaukime ir pamatysime, kas atsitiks, kai sita bus paruošta ir kai bus parafuota. Manau, kad tai įvyks rugsėjo pabaigoje. Tada šitas dokumentas nuguls tarybo, ant tarybos stalo ir jeigu taryba nuspręs, kad dabar jau nebepritarė tam, kam buvo mūsų pareigojus, na tai toksai tarybos sprendimas, tai jau ne mano rankose. Mes dėrėjomės pagal savo mandatą, o tarybai jau teks nuspręsti, ką toliau daryti ir jums teks nuspręsti. Bus labai įdomu, nes čia kalbėtumėm ne tik tai apie sitą, bet ir apie kitus susitarimus ir parlamentas taip pat turės iškelti savo klausimą, ar tikrai stabdys ne vieną susitarimą, daugybės metų darbą vien dėl to. Tai parlamentas yra parlamentas, parlamentas susirenka tam, kad balsuotų, toks jo darbas. Ir paskutinis klausimas. 80-ais tapau parlam, Europos parlamento nariu, e, balsavome, šalia sėdėjo kolega iš Niderlandų, jis tikrai turėjo daug patirties Ir jau tada mes balsuotumėm valandų valandas, be pabaigos, ir aš norėjau išeiti. Ir mano kolega pasakė, kodėl išeini? Ne, turi sėdėti ir balsuoti, nes parlamentas egzistuoja tik balsuodamas. Todėl, kai yra plenarinė sesijoje balsuojama, negalima kelti kojos iš salės. Oli uždavė klausimą apie daugia šalės dėrybas. Tai sudėtinga diskusija. Šiuo metu deramės su keliomis Azijos valstybėmis. Prieš pereidami prie dvišalių dėrybų mes dėrėjomės dėl regioninio, visą regioninio susitarimo su jom. Tačiau skirtumai buvo tokie, dideli tarptų valstybių, kad nebuvo galima rasti vieno bendro vardiklio, todėl mano pirmtakui nepavyko susidėrėti. Prieš mane dėrėjosi Kathy Ashton ir ji nusprendė pereiti prie dvišalių dėrybų. Jau turėjome sukaupę dvišalių dėrybų patirties. Ir manome, kad nebūtume pasiekę niekada rezultato, jei būtume tęsę regioninės dėrybas. Pradėję dvišalės dėrybas tikėjomės nemažai jų greitai užbaigti ir pereiti prie vadinamosios regioninės antraštės tiem susitarimam. Taigi atsakymo, paprasto atsakymo jūsų klausimą nėra. Aš asmeniškai manau, kad e, laisvos priekybos sustarimai, kuriuos mes sudarome, netrukdo daugia šaliai priekybai. Bet galite savęs paklausti, ar tas pats pasakytina apie visas laisvos priekybos sutartis, kurių pastaruoju metu sudaroma šimtais. Galime klausti, ar jos atitinka PPO taisyklės. Bet tai jau kita istorija. Vis dėlto mūsų sudaromi sustarimai, jie atitinka PPO plus kompetencijos rytis. Aš galiu pateikti daug pavyzdžių apie kitus susitarimus, kitų sudaromus susitarimus, ar jie, ir aš labai abejoju, ar jie atitinka PPO taisyklės. Mes e, svarstume, ar nepaprašius PPO atlikti tam tikro tokių sustarimų skriningo. Tačiau labai daug entuzijazmo tuo užsimti nėra, nes tai karštas, e, sudėtingas politinis klausimas. Anksčiau ar vėliau vis dėlto teks tuo užsimti. Ir e, laimiai ne man teks e, apie tai informuoti vyriausiai įgaliotinį, ir ne jums, Oli. Ar jūs manote, kad jūs teiksite patarimus e, būsimam ekonomikos ir finansų srities komisarai? Galbūt tai padarysite privačiai, bet ne viešai. Toliau, ponas Sičių. Ir dar vienas klausimas apie ryžius, tai buvo ponios Rodrygės klausimas. Man atrodo viskas paprasta. Jei pateikiamas skundas, reikalaujama, kad būtų pritaikyta garantijų nuostata, garantijų straipsnis, mes gilinsimės į tą skundą. Pagal GSP procedūrą tai yra 2013 metų 1038 komisijos reglamento 8 straipsnis. Ten teigiama, kad e, toks tyrimas numatytas, jeigu pateikiamas skundas. Aš negaliu prognozuoti, kas atsitiks šiuo atveju. Kol kas komisijai per anksti nuspręsti, ar tikrai reikia pritaikyti e, garantijų nuostatą. Nesutinku, kad e, procedūros yra blogos, nesutinku, kad e, pažeistos konkurencijos taisyklės. E, sutarime yra numatyta, kad jeigu kaina labai šoka į viršų ir rinkoje atsiranda sumaištis, gali būti pritaikyta garantijos apsaugos taisyklė. Bet aš nematyčiau konkurencijos taisyklių pažeidimo. Toliau, ponia Rodrygės klausė apie sunkumus su Merkosur šalimis. Bet e, kaltė ne Merkosur sustarimo, nes tokio sustarimo apskritai nėra. Man pranešė, kad iki metų pabaigos tos šalys pateiks savo sustarimo pasiūlymą dėl prekių. Kol kas jokio pasiūlymo negavome. Mes savo pasiūlymą rengiame, bet iš jų nieko negauname. Lūžis turi įvykti iš Merkosur šalių pusės. Jūs paminėjote Argentiną. Jos problemos yra akivaizdžios, bet tai ne Merkosur susitarimo pasiekmė. Toliau, ponas Prust. Mes tęsime dėrybę su Japonija. Vyko darybų raundas prieš porą dienų. Sinėjoje sustikau su ponu Montegi. Pažanga nebloga. Jie teigia, kad dėrybas norėtų užbaigti kitais metais. Mes aiškiai pasakėme, jei toks noras, reikia mm, kipti į darbą įvairiais klausimais. Tai viešieji pirkimai ir kiti Buvo pateiktas sąrašas, ką jie turi nuveikti, po, po vienerių metų buvo numatyta peržiūra. Peržiūros rezultatai iš esmės teigiami. Ministrų taryba jiems iš esmės pritarė, taigi mūsų ir jų pastangos yra realios. Darybos vyksta ir matau gerą valią. Toliau dėl Rusijos Manau, kad e, ta e, keulių maro e, priemonė tai yra politinė priemonė. Ir ji aktualesnė Rusijoje nei Europos Sąjungoje. Dabar kreiptasi į PPO, vyksta konsultacijos ir judėsime būtent tuo PPO keliu greitai galime rasti sprendimus ES e, teritorijoje. Tačiau mm, problemos yra aštresnės kaimininėse regionuose. Be to, keulių maras yra įgavęs epidemijos mastą Rusijoje. Ir sprendimui reikia regioninio sustarimo. O kaipgi užtikrinti, kad tokio regioninio sustarimo būtų laikomasi? Na, mes deramės, skiriame tam daug laiko ir jėgų. Kontaktai e, ryšiai tęsiami. Yra ministrų lygmens komitetas, kuris nagrinėja esamas ir galimas problemas. Taigi Dabar nematau priežasčių teikti, kad e, mes ignoruojame tą klausimą. Pone Salinį. Žmonijos, žmonija, visuomenė niekada nesivystė be prekybos, nevystinama savo prekybos. Jeigu rastumėte tokį pavyzdį, tai tuomet galime uh, čia ir užbaigti mūsų diskusijas. Ačiū, komisarė, pirmininkas taip pat maloniai padėkojo vertėjams už tai, kad jie dirbo šiek tiek ilgiau nei numatyta. Baigiu padėkodamas komisarui už reguliarų e, pozityvų darbą ir tikiuosi, kad jums dirbant dar porą kartų sustiksime.